Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Ponios ir ponai, 5 valandos 7 minutės, trumpas šiandien nusimato mūsų posėdis, tik balsavimas. Beje, visiems linkiu sėkmingos savaitės. Ypatinga savaitė, gausybė būsimųjų komisarų klausimų darbus norėčiau pradėti nuo darbų tvarkės tvirtinimo. Jeigu nebus pastabų, patvirtinsim darbų tvarkę, taip ir yra. Dabar pirmininkės pranešimai. Gruodžio 19-ąją per rašytinę procedūrą koordinatoriai nusprendė suteikti įgaliojimus rengti e, pranešimą savo iniciatyvą dėl lyčių lygybės užtikrintimą ir antrą nusprendė 19 metų gruodžio 5-9 dienomis e, patvirtinti vizitą Kroatijoje. Septyni nariai lankysis Kroatijoje, o dabar kitas darbų tvarkės punktas - balsavimas. ES bendrasis biudžetas, finansiniai metai 2020, visi skirsniai, biudžetas todėl balsuosime elektroniniu būdu, todėl kolegos nori pasiteirauti, ar visi turite savo balsavimo korteles, prašau, užsiregistruokite balsavimui. Dabar balsuosime dėl pranešimo, ar mūsų pranešėja turėtų komentarų. Jeigu ne, tai iškart galime pradėti balsavimą. Jeigu ne, tai ne. Viskas jau aptarta per paskutinį posėdį, išsami situacija, aiškus pasirinkimai, taigi beliko tik balsuoti. Pirmininkė taip, Aš taip ir manau, tiesiog norėjau suteikti galimybę pasisakyti, nes galėjo atsirasti pakeitimų paskutinę minutę. Dabar pirmasis kompromisas mūsų laukia. Elektroniniu būdu balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Prašome balsuoti. Kolegos kolega, jeigu neveikia, tai pabandykite balsavimo įrangą greta, gal jį veikia, jeigu neveikia, tai greičiausiai sugėdo jūsų balsavimo kortelė. Gal netapusiai įdėjote? Seksiu, kaip jūs balsuojate ir jeigu nebus jūsų balsas fiksuojamas, pridėsime jūsų balsą prie EPP frakcijos balsų. Baigime balsuoti. Pirmasis kompromisas patvirtintas. Devyniolika už penki prieš. Prašau, ranką parodykite jūs už ar prieš ir tada taip apskaičiuosime galutinį rezultatą. Taigi baigėme balsuoti, kompromisas patvirtinta už 15 prieš 9 ar 6. Dabar kitas balsavimas, 18 pakeitimas. Vis dėl visų pakeitimų balsuosime elektroniniu būdu. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. patvirtinta už 20 prieš 5, 19 pakeitimas, prašome balsuoti, baigiame balsuoti. Panašu, kad pradėjo veikti įranga už 19, 5 prieš, vienas e, kolega susilaikė, tvirtiname. Antrasis kompromisas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 23, vienas prieš, vienas balsas prie susilaikysių įtvirtiname. 28. Pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 19 prieš 4 patvirtinta 26 pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta už 13 prieš 12. 27. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti už 24 niekas nebalsavo prieš, vienas kolega susilaikė, 29 pakeitimas, prašome balsuoti, baigiame balsuoti, patvirtinta už 20 prieš 5, 30 pakeitimas, prašome balsuoti, baigiame balsuoti, taip pat patvirtinta 19 už 3 prieš 5, 30 pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas už 19 prieš 5, 48, atsiprašau, atkrinto 48, 32, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta už 20 prieš 4. 33. Pakeitimas prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta už 22, 3 prieš. Trečiasis kompromisas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Už 19, 3 prieš, 3 susilaikė tvirtinam. 39 pakeitimas. Prašome balsuoti. Dėl 39 pakeitimo balsuojame, baigiame balsuoti. Tvirtiname 22 už 3 prieš. Ketvirtasis kompromisas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta už 21, 3 balsai prieš. 45. Pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 19.6 prieš. Niekas nesusilaikė. 46. pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Tvirtinam už 22 prieš 3. 47 pakeitimas, toliai ir kiti jo autoriai prašome balsuoti, baigiame balsuoti. Tvirtinam už 22, 2 prieš, 1 susilaikė. Aštuntasis kompromisas, prašome balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta už 17, 6 prieš. 50 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 22.3 prieš niekas nesusilaikė. Tvirtinam. Penktasis kompromisas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 22, 2 prieš niekas nesusilaikė. Tvirtinam. 56 pakeitimas, prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Tvirtinam. Už 22, 2 prieš, 1 susilaikė. 58, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Už 25 prieš niekas nesusilaikė. 59 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Už 17, 7 prieš niekas nesusilaikė. 60. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 19, 5 prieš 1 susilaikė. Tvirtinam. 61. Pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Už 20 balsavo. Šeštasis kompromisas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Už 19, 5 prieš, vienas susilaikė. Ketvirtasis pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti už 25 prieš patvirtinta. Penktasis pakeitimas prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 22.3 prieš patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti už 24 prieš vieną susilaikė tvirtinam. Septintasis pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 24 vienas prieš niekas nesusilaikė tvirtinam. Septintasis kompromisas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Už 21, 4 prieš tvirtinam. 11 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Už 24 prieš nu, niekas nesusilaikė. Vienas susilaikė, kolega, atsiprašau. 12 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta už 22, 2 prieš 1 susilaikė. Taigi baigiame balsuoti. Balsuome dėl biudžeto, todėl nebus baigiamojo balsavimo. Panašu, kad baigėme šiandienos balsavimą, dirbome tikrai veiksmingai. Sveikinu pranešėją ir visus konstruktyviai prisidėjusius prie nuomonės e, rengimo. Šiek tiek informacijos. Mm. Atsiprašau, prašau nepabėkite, prašau nepabėkite, aš suklytau. Balsuome dėl nuomonės, todėl reikia balsuoti dėl visos nuomonės su pakeitimais. Taigi, kolegos, aš paskubėjau, prašau neišsibėgiaukite. Na, um, visada balsuojant dėl biudžeto balsuojame be galo ilgai, tačiau nebūna baigiamo balsavimo. Šį kartą mes turime nuomonę dėl biudžeto, todėl balsuosime dėl nuomonės. Prašau balsuoti dėl viso dokumento su pakeitimais. Vėl visi balsuoja, kažkas nebalsuoja iš narių. Taip, nuostabu, baigiame balsuoti, jau visi balsavo sveikiname mūsų pranešėją, 19 už, 5 prieš, vienas kolega susilaikė, sveikino mūsų pranešėją. Dabar kiti klausimai. Jeigu nieko nėra, matau, kad visi jau skuba iš salės kitas posėdis e, apgričio šeštąją mūsų laukia ir netrukus pradėsime koordinatorių posėdį. Ja, alles gut. Na, ich war da jetzt zu voreilig heute.